Sei mal in the future. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen zu unserer. Mėly kolegos, sveiki atvykę į mūsų ypatingą komiteto posėdį kartu su sveikatos apsaugos komisaru Toniu Borš mes aptarsime arklienos ženklinimo klausimus. Nuo sausio 15 dienos vyksta diskusijos dėl netinkamo arklienos žymėjimo etiketėmis. Pone Testori lankėsi prieš savaitę, pasikeitėme trumpai nuomonėmis su jie šiuo klausimu apšilome, galėčiau pasakyti, ir per tą laiką gavome vis daugiau žinių apie tai, kokį mastą pasiekė tas netinkamas arklienos e, ženklinimas. Anksčiau buvome patvirtinę terminiją maisto produktų ženklinimo etiketėmis teisės aktus. Ir e, šiuose dokumentuose buvo atitinkamos nuostatos apie tai, kaip turi būti tarp kitko ir anklieną ženklinama Šiuo metu vyksta trejato susitikimai dėl jautienos ženklinimo. Daugiausia ginčių kyla dėl atsekamumo ir taikomų sankcijų. Visiškai akivaizdu, kad jei sankcijos nebūtų taikomos, jei būtų už atitinkamus pažeidimus skiriamos tik nedidelės baudos, tai poveikio jos nepadarytų, nes e, konkurencinė kova yra didžiulio masto, vartotojai nori kuo pigesnių maisto produktų įsigyti ir todėl tokie dalykai atsitinka. Mano šalyje, Vokietijoje, po dviejų dienų bus pakistas atitinkamas įstatymas ir bus nustatyta įmonių, kurios pažeidžia maisto produktų žymėjimo etiketėmis tvarką viešinimo prievalė. Ypač e, tais atvejais, kuomet būtų nustatoma, jog įmonės e, netinkamai ženklina savo maisto produktus tyčia, iš jų būtų atimamos veiklos licenzijos. Taigi šios klausimus šiandien norime aptarti su pono Boršu. Procedūra yra štai tokia. Dešimčia minučių pirmiausia steiksime žodį ponui Boršui, po to leisime kolegoms užduoti klausimus, perskaitysiu užsiregistravusių klausėjų pavardės iš pradžių ir po to aptarsime arba nuspręsime, kiek laiko kiekvienam skirti. Komisijos narys mus paliks pusę vienuoliktos ir jis pas mus lankosi jau praktiškai dažniau nei e, dalyvauja komisijos posėdžiuose, taigi norime tikrai jam padėkoti ir aukštai įvertinti jo pastangas, dėkodami už tai, kad e, sugebėjo per trumpą laiką e, pas mus atvykti. Taigi, suteikiu žodį ponui Boršui. Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi galimybę pakalbėti su jumis tuo svarbiu jautriu klausimu. Reikia taip pat galvoti apie perspektyvą deramą. Aš Manau, kad ES mes turime geriausias maisto saugos sistemas pasaulyje. Aišku, tai nereiškia, kad neatsitinka įvairių e, incidentų. Per pastarasis dešimt dienų aš kalbėjau ir parlamente, Žemės ūkio komitete, taip pat Žemės ūkio taryboje. Ir abiem progom kalbėjau taip, kaip noriu šiandien pradėti pristatyti įvykius. E, iš duomenų, kuriuos turime šiandieną. Galime pasakyti, kad tai nėra viešosios sveikatos ar saugos klausimas. Tai yra sukčiavimo atvejai susijęs su neteisingu žymėjimu etiketėmis. Kaip žinia, e, arklieną gali būti teisėtas ingredientas gaminant e, maltos mėsos gaminius, tačiau atitinkamai turi būti paženklinta. Tai tie, kurie e, valgo mėsą, turi teisę žinoti, ar tai yra arkliena ar keuliena. E, maisto pramonės operatoriai yra pirmiausiai atsakingi už tai, kad uh, būtų vykdomi ES maisto reikalavimai, kas yra atsakingas šalyse. E, kai mm, kilo ši problema, keturios šalis buvo minimos, per kurias keliavo ta lazanė su jautina. Pradžioje vieni žiūrėjo į vieną kryptį, paskui staiga visi pradėjo žiūrėti kitur. Dėl to aš labai e, stengiausi nepaminėti konkrečių pavadinimų. E, paminėti šalies, per kurią keliavo tie maisto produktai bendrovės, operatoriai, e, kurie buvo susijęs su gamyba, saugojimu, e, yra techniškai e, įtariamieji. Įtariami Ir tyrimas būtent buvo atliekamas kita kryptimi. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad užtikrintų kasdieninį ES taisyklių taikymą. Ir kai bet kokios kilmės maisto produktas atsiranda Europos rinkose, valstybės narės yra atsakingos už patikrinimus, ar pavyzdžiui produktas nekelia pavojus ir ar jo jis pagamintas laikantis atitinkamų teisės aktų. Tiesa, Komisija turi maisto veterinarinę tarnybą, kuri pati neatlieka patikrinimų, tačiau audituoja valstybių narių inspektorius pirmiausiai maisto saugos srityje, pavyzdžiui, net ir už ES ribų, jeigu mes importuojame mėsą iš Brazilijos ar Argentinos, e, Airijos, Airijoje veikianti maisto veterinarinė tarnyba lankosi Brazilijos Argentinos skirtyklose ir patvirtina, e, kurios gali eksportuoti e, mėsą į Europos Sąjungą. Mes turime taip pat e, skubaus perspėjimo sistemą, kuri veikia labai gerai, nors techniškai susijusi tik su maisto saugos klausimais, bet šiuo metu, kai iškilo ši problema Airijoje, jungtinėje karalystėje buvo e, visose valstybėse, visoms valstybėms narėms perduota atitinkama žinia. Įspėjimas. Komisija labai greitai e, pristatys e, ataskaitą apie maisto veterinarijos tarnybos auditus hygienos srityje dėl tam tikrose perdirbtos mėsos gaminiuose arkliena buvo, buvo ženklinama kaip jautiena ir visos valstybės narės buvo paprašytos informuoti Europolą apie bet kokius poslinkius, nes jis yra atsakingas už tyrimą. Žinome, kad išiškėjo problema Airijoje, paskui vasario pabaigoje Junktinėje karalystėje, vasario 13, 8 vasario Pirmiausiai 13 vasario e, Airija pirmininkaujantį kartu su komisija surengė e, skubų susitikimą su nedideliu skaičiumi šalių, kurios pirmiausiai e, nukentėjo nuo šio skandalo ir komisija pasiūlė sukurti nuolatinį komitetą dėl maisto grandinės ir atlikti visą eilę maisto inspekcijų. Rytoj pradėsime vykdytis, jau kai kurios prasidėjo, 13 30 dienų. Tai bus daroma galbūt dviems mėnesiam. E, Pratesime 15 dieną. Tai buvo pasiūlyta, 19 pasiūlymas patvirtintas ir 25 Žemės ūkio taryba galutinai pritarė ir iškart imtas e, veiksmų reaguojant į šią krizę. E, ir toks yra techninis lygmo. Galbūt Aš paaiškinsiu, kokius mes darbus iškart pradėsime. Bandymus dvi serijos e, visose valstybėse narėse testų arba bandymų bus e, atlikta. Pirmiausiai bus tikrinami jautinos produktai, e, patikrinti ar juose nėra arklienos, ar etiketės yra mm, atspausintas pagal galiojančias reikalavimas, priklausomai nuo valstybės narės dydžio, bus pasirinkta tinkamai uh, inspekcijų skaičius, skerdyklos ir taip toliau. E, visose e, šalyse yra apdorojama ir kliena išskyrus Estiją ir visos eksportuoja. Kitas dalykas fenilbutazono e, paieškos 70 procentų visos arklienos Europos Sąjungoje yra gaminama Europos Sąjungoje. Tai 30 procentų importuojama iš e, trečiųjų šalių, pirmiausiai Brazilijos, Argentinos, Kanados ir Meksikos. Ir bandymai bus atliekami mėnesį bus galima pratesti terminą dar dviems mėnesiams. Pirmieji rezultatai turėtų būti pateikti komisijai iki balandžio 15 dienos ir aš įsipareigojau paskelbti iškart šiuos rezultatus, nes jokios nebūtų e, bendrai finansuoti inspekcijas, o paskui nuslėpti rezultatus jų nuo visuomenės. Tik e, pat didžiausias skaidrumas gali mums dabar padėti panaikinti tą žalą, kuri buvo padaryta vartotojų atžvilgių. Mes imsimės proporcingų priemonių, taip pat rekomendacija e, buvo paremta valstybių narių e, rekomendacija, kurioje spindi visos e, detalės dėl fenilbutazono. Rekomenduojama paimti vieną imti iš 50 tonų E, skerdenos e, arklienos ar importuotos iki penkių imčių valstybėje narėje, kad būtų apimtas 75 procentai visos rinkos. E, pirmininkė, kai kyla toks skandalas, tai norima uh, iškart pasakyti, kad kai kas sako, kad teisėkros sistema, teisės aktų sistema neveikia, bet atsekamumas e, sukčiavimo elementų e, buvo labai aiškus, pavyko daug ką aiškiai pasakyti. E, buvo aišku, kur buvo mm, gaminama mėsa, perdirbama, laikoma. Tačiau yra problemų įgyvendinant teisės aktus, ne pačiuose teisės aktuose. Sukčiavimas atsiranda tada, kai tyčia pažeidinėjimos taisyklės Galime kalbėti apie baudžiamasias sankcijas, baudžiamai persekiojimą, nes turime teisės, teisės aktus, jeigu nebūtų, tai negalėtume kalbėti apie tokias baudžiamasias procedūras. Ir tai nekvestionuoja tai, kas atsitiko pačių taisyklių. Kitas dalykas tai vidaus rinka, tai yra ES pagrindas, tai yra judėjimo laisvė ne tik asmenų, bet ir e, produktų bei paslaugų. Ir mes neturėtume pakengti šiai laisviai. E, taip, mūsų rinkoje yra 500 milijonų vartotojų ir kai kas nors pažeidžia ES teisės aktus, pasiekmes yra jaučiamos visoje ES, ne tik toje šalyje, kur įvyko sukčiavimas, buvo sukčiaujama. Kartoju, ES yra išplėtojusi vieną iš geriausių teisės aktų sistemų dėl atsekamumo ir žymėjimo tikėtėmis. Sistema veikia ir to įrodymas yra e, faktas, kad mes iškart galime nustatyti, kas yra susijęs su problema iškart, kai ji kilo. Ir valstybės narės tam tikros institucijos išiškino šią problemą e, nes tai, tai manęs visiškai nenustebino, nes valstybių narių atitinkamos institucijos e, yra atsakingos už tai. Ir šis incidentas buvo e, nustatęs tada, kai buvo atsitiktinai patikrinti pigiausi mėsainiai prekybos centre ir pasirodė, kad juose yra arklienos E, sakoma, kad Europos komisija turi armiją inspektorių, prižiūrėtojų, kad įgyvendintų e, teisės aktos aktus prižiūrėtų, bet taip nėra. Ne tik maisto saugos srityje, bet ir kitose srityse yra kitaip. E, atsakingos už viską ir turi būti atsakingos už viską valstybės narės, tačiau tai nereiškia, kad komisija nevaidina vaidmens koordinuodama E, inspektavimų, kurie vyksta prieš ar po krizės. Todėl nenoriu pasakyti niekaip, kad mes dabar turėtume savo e, sėdėti patenkinti ar kad neturime ko pasimokyti iš to, kas įvyko. Tačiau labai svarbu suvokti kontekstą, reikia reaguoti deramai ir nešokčioti reaguojant. E, nors tai ir nėra maisto saugos klausimas, reakcija gali būti neracionali. Ir e, matome jau kai kur tam tikras ekonominės pasiekmes, nors tai tikrai nėra maisto saugos klausimas. Praeitie yra buvę tokių e, klausimų ir problemų, kur žmonės tikrai nukentėjo, kai kas net mirė ir teko kai kam pašalinti organus dėl tų problemų. O čia yra neteisingas e, ženklimas etiketėmis. Ir mes turime reaguoti, pasinaudodami kaip galima greičiau veiksmingas turimas priemonės ir išanalizuodami e, duomenis netidėliuojant. Mes taip pat dabar matome, kad labai svarbios, svarbi yra derama kontrolė ir e, sankcijos griežtos. Dėl sankcijų, kai jūs e, tvirtinate direktyvą, direktyvoje niekuomet nėra tiksliai nurodoma, kokios turėtų būti nuobaudos tai lieka valstybių narių rankose. Bet direktyvoje yra nurodoma, kad nuobaudos turi būti deramos ir atgrasomojo pobūdžio. Ir būtent vienintelis atvejis, kai buvo detaliai nustatytos sankcijos, tai yra e, baudžiamieji nusikaltimai aplinkos saugos srityje. Nusikaltimai aplinkos saugos srityje. Ir E, svarbiausia, kad sankcijos nuobaudos būtų e, proporcingos, deramos ir atgrasančios. Dėl tų dalykų komisija pateiks pasiūlymų dėl veiksmingos kontrolės taikymo žemės ūkio grandinėje ir valstybės narės turės nustatyti finansinės nuobaudas, kurios bus taikomos už tyčinį maisto grandinės taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar jeigu tai kelia e, maisto saugus pavojų. E, ir kad tai e, atitiktų finansinę naudą, kuri gaunama iš to sukčiavimo ar pažeidimo atvejo. Taip pat nuobauda turėtų, tiksliau mes sugriešiname taisyklę, kad e, būtų daroma nuoroda į finansinę naudą gautą. Jeigu kalbame apie sukčiavimą e, dėl ženklimo etiketėmis, tai bet kokia nuoboda turi būti lygi ekonominiai naudai, kurią gavo asmuo susijęs su sukčiavimo ženklimo etiketėmis srityje. Ir e, jeigu bus žinoma, kad bus prarasta daugiau, negu kad gali užsidirbti iš tokios e, nelegalios veiklos, bus suvokta, kad neverta uh, E, pažeidinėti taisyklių. Tai, tai leis e, veiksmingai atlikti kontrolę maisto grandinės srityje. Mes peržiūrėsime taisyklės, kad būtų galima tą padaryti. Turime e, stebėsienos planą, komisija yra jį pasiūliusi, valstybės narės sutinka su juo, o komisija galėjo dabar tik tai pateikti rekomendacijas. Taip, yra tam tikras tvirtas imperatyvas numatytas ten, bet tai yra tik tai rekomendacijos. Mums reikia e, numatyti realių įgaliojimų, kad būtų galima e, atlikti, e, įvesti naujus kontrolės reikalavimus, kai atsiranda tam tikras pavojus. Kiti dar ragina e, privalomai nurodyti kilmės šalies, e, kilmės šalį etiketėse. E, šiandieną tai taikoma tik tai šviežiai jautienai. Per ateinančius mėnesius manau, kad bus pradėta taikyti avienai, keulienai ir oškienai šviežiai. Ir šis privalomas žymėjimas kilmės vietos turėtų būti taikomas ir perdirbtos mėsos gaminiams, ar tai būtų e, faršas ar kitokia E, perdirbta mėsa. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad esu atviras dėl šio klausimo, laukiame poveikio vertinimo ataskaitos. E, teisėkuros atstovai to prašė e, jau prieš daugybę metų ir iki šių metų pabaigos turėtų viskas būti padaryta, bet Tikriausiai dar iki vasaros pabaigos mes matysime ataskaitą poveikio vertinimo, bet būkime labai atviri dėl šio klausimo. Tai yra visiškai nesusiję su dabartiniu uh, atveju. Net jeigu mes ir būtume turėti kilmės vietos nuorodą etiketėse, uh, būtų žinoma, kur buvo E, perdirbta mėsa. E, būtų buvę aišku, kur, pavyzdžiui, buvo išaugintas gyvūnas, e, kuris buvo paskerstas ir kurio mėsa buvo perdirbta. Bet tai yra susijęs su tam tikrų mėsos rūšių, gyvūnų rūšių mėsa, mėsos gaminyje. Vis daugiau valstybių narių dabar Po Žemės ūkio tarybos susitikimo vis, palaiko, vis stipriau palaiko e, minti, kad reikia privalomai nurodyti kilmės šalį etiketėje. Aišku, reikia e, įvertinti, kiek tai kainuotų, kokį poveikį tai turėtų vidaus rinkai. Baigdamas, pirmininkė, atsiprašau, kad užtrukau ilgiau kaip 20 minučių, pasakysiu, kad e, visuomenės pasikeitimas yra labai trapi trapus dalykas, kuris labai greitai gali ištirpti, išgaruoti. Ir aš siūlau sustiprinti tyrimą ir iškart paskelbti apie bet kokią naują, bet kokią naują informaciją. Pradiniai tyrimai parodė, kad vienas procentas e, iš visų patikrintų gaminių susijęs su e, neteisingų žymėjimų etiketėmis, aš sakyčiau, kad, nors ir tai nedaug, bet aš sakau, kad tai yra nemažai labai, per daug. Mes dabar siekėme, kaip galima e, greičiau nustatyti visą problemos mastą ir e, pranešti apie tai vartotojams ir prekybos partneriams. Aš turiu pabrėžti, kaip svarbu mums pasimokyti atitinkamai iš šios problemos. Mes esame pasirengę, kaip galima greičiau atstatyti pasitikėjimą mūsų maisto grandinėje e, ir aš tikiuosi, kad valstybės narės ir parlamentas su mumis e, siekiančio tikslo bendradarbiaus. Ačiū komisijos nariui už įžanginės mintis. Iš tiesų mes nekalbame apie maisto produktų skandalą, tačiau mes galime kalbėti apie pasitikėjimo skandalą, pasitikėjimo praradimą ir šį reiškinį įvertinti finansiškai šiuo metu yra pakankamai sunku ir aš tikrai laukiu, kada bus pateikti atitinkami skaičiai dėl susijęs su sumažėjusią apyvartą, su sumažėjusiomis žemdirbių ūkininkų pajamomis, nes bendras nepasitikėjimas vartotojų tarpe juntamas didžiulis dėl netinkamai paženklintų kiaušinių. Pavyzdžiui, Vokietijoje neseniai kilo atitinkamas skandalas, nes etiketėse pateikta informacija netitiko tikrovės ir maisto produktų pramonė, kuri šiuo metu patiria didžiulius nuostolius, kurios apyvarta smarkiai mažėja. Spartuvių lentynose maisto produktai guli ilgą laiką nepajudinami, todėl būtina užtikrinti kuo geresnį atsekamumą ir pateikti kuo išsamesnį informaciją apie maisto produktų sudėti, hygienos, sanitarinių problemų nekyla e, šiuo atveju, tačiau kyla didžiulė pasitikėjimo problema. Privalome dar kartą viską e, apmastyti iš naujo apie procesus vykstančius maisto produktų apdarojimo, perdirbimo, uh, grandinėje, pirmiausia siekdami užtikrinti kuo geresnį atsekamumą, nes e, Dabar, jeigu tik tai bent truputį blogą pasidaro vartotojams užvalgius mėsos, tai to jau kyla visokių baisių minčių. Ir dabar perskaitysiu pavardės tų, kuriuos registravo kalbėti. Jeigu bus dar papildomai norinčių, tuomet Prašau man pranešti, Linda Makerin, Richard Zeber, Korin Lepas, Ana Rosbach, Bart Stas, tiksliau atvirkščiai ir Aldas Susa buvo frakcijos vardu. Tai yra kolegos koordinatoriai, kurių pavardės paminėjau, po to Marek Demes-Mecker, äh, dann Christian Schaldemose, dann die Kollegin McGuinness, Paulsen, Okuni, Hibner, Nicholson, Wilmert, Pagnot, äh, Sofolo Leos, dann Pock, Lip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 Ačiū pirmininkė, komisarė. Mėsos ženklinimo problemą paliksiu Glenis Vilma, kuri buvo šešėlinė pranešėja maisto ženklinimo klausimų, nes atrodo, kad yra ženklių nesutarimų. Todėl tikiuosi, kad įgaus žodį gana anksti, kad galėtų išsakyti savo nuomonę. Sakėte, kad problema nustatyta atsitiktinio patikrinimo airijoje metu ir jūs sakėte, kad mūsų sistema yra pati geriausia pasaulyje ir nereikia didelių pakeitimų. Tačiau ar žinome, kiek atsitiktinių patikrinimų ES vykdoma, ar sistemingi tie patikrinimai yra? Ar žinoma, kiek valstybių narių vykdo tokius patikrinimus? Ar yra registruojami tokie patikrinimai? Žinoma, kad valstybės narės mažina tokių atsitiktinių patikrinimų skaičių ir atrodo kad, atrodo, kad dabar nežinome, kiek laiko žmonės valgė netinkamai, netinkamai paženklintą arklieną. Sakote, kad e, tikrinama mėnesį, nežinoma, kas vyks po to, po to mėnesio, jeigu nebus naujų sistemų įdėkto valstybės narėse. E, sakote, mintis yra tokia, kad e, nieko blogo su, su, su sistema nėra, tačiau nemanau, kad vartotojai, vartotojai darė prielaidą, kad turime sistemą, kuri susektų iš kokios e, skerdyklos yra mėsa. Ir jie tikrai nemanė, kad e, iš vienos skerdyklos mėsa nuvežama kažkur kitur, kur jinai sumaišoma su kita mėsa. Ir tai prarandama e, atsakamumo galimybė. Taigi, ar tikrai nėra problemų ES maisto grandinėje? Hadžeber, pirmiausia, dėkoju, kad komisijos narys atvyko pasikeisti su mumis nuomonėmis, tačiau galbūt mes e, turėtume aiškiai pabrėžti, kad e, čia nekilo skandalas dėl maisto produktų kokybės, o tik dėl jų ženklinimo, tačiau vartotojai, aišku, praranda pasitikėjimą dėl to, patiriama finansinė žala, todėl e, turbūt vertėtų kalbėti apie maisto produktų skandalą. Buvo minėtos atitinkamos nusikaltelių veikos e, apraiškos, aišku, tokiems dalykams visiškai užkirsti kelią niekada neįmanoma. Tikiuosi, kad komisija padarys atinkamas išvadas iš šio skandalo ir viena iš tinkamiausių išvadų būtų įvertinti Europoje taikomas kontrolės procedūras, pažiūrėti, kur valstybės narės gali pasitempti. <clears throat> Tos e, atsitiktinės patikros e, turėtų būti e, atitinkamai peržiūrėtos taip pat atitinkamai. Čia kyla tam tikro pabudžio matematinė problema, vis, visapusiškos kontrolės užtikrinti aišku neįmanoma, tačiau galima imtis veiksmų, kad tokie pažeidimai taptų nepatrauklus ir manau, kad reikėtų matematikams pateikti užduoti, apskaičiuoti atitinkamas tikimybės ir tai tikrai neturėtų brangiai kainuoti. Bendrai turėtume pasinaudoti dabar, dabartinę progą ir iš esmės peržiūrėti maisto produktų ženklinimą, siekdami padidinti e, dar labiau skaidrumą ir užkirsti kelią kad tokie dalykai nepasikartotų. Aišku, maisto produktų gamyba vyksta pramoniniu būdu. Didžiaja dalimi, todėl reikėtų pasvarstyti ir pamastyti apie tai, kaip vartotojus įtraukti į tą patikros grandinę, siekiant taip įtakoti ilgalaikį vartotojų elgesį, kad e, jis e, būtų kuo mažiau žalingas. Aišku, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, žmonių gyvybė ir sveikata dėl šio skandalo pavojus nekyla ir komisija turėtų skirti atitinkamai laiko ir dėmesio tam, kad į tai atkreiptų dėmesį. Korin Lepaš, ačiū pana pirmininkė, komisijos nariai už tai, kad atvykote šiandien pas mus. Jūs e, minėjote, kaip užsivertinate mūsų teisės aktus, aš tačiau nesu įsitikinusi, kad e, teikiamas pasiūlymas būtų taip entuziastingai priimtas tarp mūsų piliečių. Žinoma, teisės aktas veikia ir galioja, tačiau reikia jį pagerinti, ypač turint omenyje ženklinimą etiketėmis, nepaisant to, kad mūsų teisės aktai yra geriausi pasaulyje, tačiau jeigu netikriname, kaip jų yra laikomasi, tai galima teikti, kad jie neegzistuoja. Kolega Zieberis ką tik minėjo, kad reikia aiškiai e, suvokti, kad e, čia veikia kriminaliniai elementai Ir kad e, panas Zėveris minėjo, kad jų pažaboti visiškai neįmanoma, tačiau aš nepritariu tokiai nuomonė. 2010 metais e, buvo panašių skandalų e, Prancūzijoje, JAF, Junktinėje karalystėje ir Airijoje kilo skandalas dėl arklienos. Tik... <clears throat> Čia reikia paminėti, kad arkli, arklių skerdimo atveju pastarus metus padidėjo dešimteriopai Europos Sąjungoje ir todėl kyla klausimas, kur visa ši arkliena yra dedama. Turint omenyje, kad e, gyvūnai, gyvūnų mėsa, e, kuri e, iš esmės nėra skirta skerdimui, dabar pateko į maisto grandinę ir mes šį momentą pražiopsojame ir nesėmėme tinkamų laikų, tinkamų kontrolės priemonių. Todėl yra labai paprasta patvirtinti teisės aktus ir perleisti jų įgyvendinimo bei kontrolę valstybėms narėms ir užmerkti akis. Tačiau puikiai turime suvokti, kad biudžetinių problemų, finansinių problemų patiriančios valstybės narės mažiau lėšų skiria patikrai ir kontroliai. Todėl mūsų priimami teisės aktai tampa virtualiais, o mums turi rūpėti, kad jie būtų realūs. Taigi noriu užduoti kelis klausimus. Komisija ar jie ketina grįžti prie teisės akto dėl vartotojų informavimo, kokiu priemoniu įmamasi, kad valstybės narės laikytųsi patvirtintų teisės aktų, kaip kontroliuojamo, e, kontroliuojamos gyvūnų skerdimo sąlygos ir aplinkybės. Ar naminiai gyvūnai ir jų mėsa nepatenka į e, maisto grandinę. Pirmininkas nutraukė kalbėtą, kadangi kalba per ilgai ir ponė Grostet į pirmininką jau labai piktai pradėjo žvelgti. Taigi, e, Žodis teikiamas dviems minutėms Bartui Stasiu. In eerste plaats is, zijn die schandalen, vleesschandalen, eierschandalen, het zijn uh, uh, consumentenfraude uh, schandalen, dat is daar. Uh, taigi reikia kalbėti čia ne apie skandalą galbūt maisto produktų, tačiau apie vartotojų apgaudinėjimą noriu pritarti poniai e, Makevin ar, nu, ir paklaus komisijos nario, ar e, komisija gauna informaciją apie valstybėse narėse vykdomas inspekcijas ir patikras, kiek e, kontrolės pareigūnų veikia valstybėse narėse, ar Yra tokių valstybių, kurios elgesi pavyzdingai ir kurios, kitų, kurios reikėtų pabarti, statyti prie gėdos stulpo. Kalbėjote apie tai, kad valstybės narėse yra taupoma šios rytė, tačiau komisija taip pat taupo, taigi kaip galima užtikrinti, kad uh, ar būtų galima užtikrinti, kad čia srityje nebūtų taupoma nei e, finansinių signavimų, nei personalo sąskaita, ko, o kaip yra vertinami maisto ir veterinarijos e, tarnybos pateikiami pasiūlymai ir rekomendacijos. Galbūt reikėtų dar e, suteikti šioms rekomendacijoms papildomą politinį atspalvį paramą, tarkime, aplinkos komitete, rengiant metinės diskusijas dėl maisto ir veterinarijos tarnybos e, pasiūlymų įgyvendinamumo. Komisijos narys teigia, kad maisto grandinė problemų nekyla. Ar tikrai esate tuo tikras, nes e, šie sukčiai, kurie dabar uh, į maisto grandinę įvedė arklieną, artimiausių laikų nepradės e, prie arklienos ir kokiu nors e, hormonų tiekti. <clears throat> Kalbant apie arklienos importą į Europos Sąjungą, tai e, kaip tie keturi penktadalį importuojamos arklienos galėtų būti geriau kontroliuojami, nes gauname neraminamos informacijos iš Meksikos ir Kanados, Ana Rosbar. Ačiū pirmininkai, visiškai pritariu pirmininkui. Čia kalba eina apie moralinę problemą ir pasitikėjimo krizę. Norėčiau komisijos nariui Boržui padėkoti už išsame informaciją. Jis mums pristatė komisijos veiklos ir darbo metodus. Noriu galbūt šiek tiek pakomentuoti. Išgirsta informacija komisijos nariai, minėjote, kad ketinate daugiau informacijos suteikti vartotojams, tačiau yra sudėtinga tai padaryti. Su tuo nesutinku, tarkime, jeigu žinau, kad e, dešrelės turi būti tam tikros skonio, tam, tikra, e, tam tikros rūšės dešrelės, tai. Uh, atitinkamai turiu gauti ir informaciją apie tai, e, kokios yra sudėdamosios dalys šių e, dešrelių. Man buvo kalbama apie tai, kad e, kuomet mėsa yra gabenama iš vienos valstybės į kitą ir gabenimo proceso metu yra keičiamas jų ženklinimas ir labai sudėtinga kontroliuoti šios procesus, tai tiesa. Todėl reikia ieškoti bendro sprendimo. Minėjote, kad ES turi įvairių priemonių, kad galėtų šią kontrolę užtikrinti, tačiau kaip komisija galėtų užtikrinti, kad visos valstybės narės ES tiek skerdyklose tiek skerdyklose jose veikiančios, tiek e, perdirbimo įmonės laikytųsi jau nustatytų ir galiojančių taisyklių. Ačiū, e, Ana Rosbach sutaupė 20 sekundžių, kurias išvaistė Korin Lepaš, taigi dabar suteiksiu žodį kolegijai Ana Susa. E, obrigada, Presidente. Eu gostaria de colocar três questões uh, ao Comissário Borg. Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti kelis klausimus komisijos nariui. Jūs pirmiausia minėjote, kad e, galiojančių teisės aktų pakanka e, ir kad galbūt reiktų galbūt etiketėse nurodyti privalomą informaciją apie arklienos kilmę, ar nebūtų visuomenės sveikatai naudingiau ES lygmenių įsteigti centrinį registrą. E, kuriame būtų kaupiama informacija apie e, įvairių gyvūnų rūšių, tame tarpe ir arklių e, sveikatos būklę, kad nebūtų skerdžiami gyvūnai, kuriems prieš tai, pavyzdžiui, buvo kurie prieš tai buvo gydomi veterinariniais vaistais ir kad būtų užkirtamas kelias aplaidumui. Taip pat e, jūs kalbėjote apie tai, kad e, problemų vartotojų sveikatai dėl šio skandalo nekyla. Truputėlį keista tai girdėti, kaip galėtumėte pagrysti savo teiginį. Nu, paklausiu, kodėl Prancūzijos veterinarijos tarnyba uh, kalbėjo ir atkreipė dėmesį apie tai, kad tam tikros cheminės medžiagos buvo aptiktos arklienoje ir jos pateko į maisto grandinę. Taigi kas dabar čia sako tiesą? Fenilbutas zonas, kad pateko į maisto grandinę. <clears throat> Kas yra teisus, ar jūs, ar Prancūzijos veterinarijos tarnyba? Dar pabaigai noriu pakomentuoti prieš kurį laiką Vokietijos vartotojų apsaugos ministrė minėjo kad e, čia reikia kalbėti apie iškilusią problemą, tačiau susijusia su tuo, kad būtina išimti arklieną iš mytybos grandinės, ir galbūt išdalinti ją skurdžiausiams visuomenės loksams. Tai, ar tai neturėtų reikšti, kad mes tokiu būdu kūrėme pirmos ir antros rūšies piliečius ir tokiu būdu dar labiau apsunkiname gyvenimą krizės aukoms? Baigiame dabar išklausyti koordinatorių pasisakymus, teiksiu galimybę komisijos nariai atsakyti į pirmuosius klausimus. Prašau. Uh, because so many issues have been, have been raised. Iškelta daug įvairių klausimų. Pradėdamas kalbėti, sakiau, kad turime vieną geriausių uh, maisto saugos sistemų. Aš tai ir turėjau galvoje. Žinoma, uh, sakiau, kad neturime su tuo susitaikyti. Blogiausia, užmigti ant laurų, kai turi geriausią sistemą ir tada neišvengsi skandalų ir krizių. Tačiau noriu pabrėžti tai, kad Tai nėra teisės akto klausimas, nes kai kas kalbėdamas sudarė įspūdį, kad jeigu teisės aktai būtų kiti, toks skandalas nebūtų kilęs. Teisės aktai egzistuoja, jie yra geri, jie reikalauja ženklinti gyvūninės kilmės ingredientus bet kokiame mėsos gaminyje. Klausimas, aišku, kyla dėl teisės aktų įgyvendinimo. Tačiau yra tam tikra riba įgyvendinant teisės aktą, kuris užtikrintų visišką atitikimą. Pagal analogiją galima pasakyti, turime įstatymą prieš vagystės, tačiau šiuo metu kažkas vis tiek kažką vagia e, Europos Sąjungoje. Tai nereiškia, kad teisės akto įgyvendimas nėra teisingas ar veiksmingas. Ir jeigu paklausite manęs, ar gali, galiu jūs užtikrinti, kad tai vėl nepasikartos, negaliu, kadangi yra bendrovių ar žmonių, kurie bandys pažeisti teisės aktą. Pažeisti įstatymą, aišku, galima jiems apsunkinti gyvenimą, numatydami tinkamas bausmes. Tačiau iš pradžių, sakydamas, kad tai nėra maisto saugos klausimas, iki šiol tai nebuvo maisto saugos klausimas, Sakiau tai todėl, kad pagal visus turimus duomenys tai nėra maisto saugos klausimas. Ir blogiausia būtų, jeigu, jeigu mes patys keltume paniką dėl sistemos, kuri praktiškai veikia, jeigu kalbėsime apie maisto saugą. Tai nereiškia, kad šis klausimas turi užgošti kitus. Sukčiavimo, e, nusakytos sukčiavimo atvejus, negalima sakyti, kad tai yra aplaidumas, tai yra uh, tyčinis sukčiavimas siekiant ekonominės naudos, nes arkliena yra pigesnė negu jautiena ir todėl jį būdėdama į mėsos gaminius, siekiant naudos sukčiavimo būdu e, vartotojų sąskaitą. Antras klausimas, kurį norėčiau iškelti ir pakalbėti apie tą įspūdį, kurį sukėlė bent jau klausimo Tomas tonas. Ar tikitės, kad valstybės narės darys tą, ar komisija neturėtų kažką daryti? Jeigu valstybės narės neturi administracinių pajėgumų daryti tai, ką reikalauja jas daryti įstatymas, tai yra įgyvendinti įstatymą, tai galite įsivaizduoti, kokias pajėgas, finansinės ir žmonių išteklių pajėgas turi komisija, kad tiesiogiai pati įgyvendintų tą įstatymą. Aš galėčiau pasakyti, taip, pažiūrėsime, ką galima padaryti, tai aš apgaidinėčiau jūs. Žinote, kaip veikia sistema. Komisija pasiūlio teisės aktą, jį patvirtina parlamentas ir taryba ir po to tą teisės aktą įgyvendina te, valstybės narės. Jeigu valstybės narės pakartotinai ignoruoja teisės akto įgyvendinimo reikalavimus, tuomet komisija įmės veiksmų ir paduoda valstybę narį į teismą. Tačiau įgyvendinimo fronto linijoje yra valstybės narės. Nebent kalbant ne tik apie šį klausimą, bet ir apie visus klausimus ES, būtų nutarta sukurti didžiulę gyvendinimo agentūrą, kuri tiesiogiai įgyvendins e, aplinkosaugos teisę, maisto saugos teisę, maisto ženklinimo teisę, visus e, įstatymus. Būtų veidmeniška sakyti, kad jeigu aš pasakyčiau, kad tai yra įmanoma, nes tai nėra neįmanoma praktiškai nei dabar, nei bet kada. Todėl nenoriu sukelti netinkamų lūkesčių. Mes, ką mes galime padaryti, galime stebėti, tikrinti valstybių narių inspektavimų planus ir tai mes darome. Pats įstatymas numato atsakinius patikrinimus kurie įrašyti ES teisėje. Ir kasmet mes kelbėme tų atsikrinių patikrinimų ataskaitas. Čia atsakymas klausimą, ar turime informacijos, kiek inspektavimų vykdoma. Taip, apie tai yra skelbiama informacija ir netrukus paskelbsime praėjusių metų inspektavimo ataskaitas. Tačiau tai nereiškia, kad dėl to, kad yra vykdomi inspektavimai ir taikomos baudos, kad tai nepasikartos. Kai būdavo taikoma mirties bausmė už vagystės, žmonės vis tiek vogdavo. Taigi, mes turime pasistengti, užtikrinti, kad tie atskiniai patikrinimai duotų būtinų rezultatų. Ir priešingai tam, kas darome ne ES šalise. Atsitiktiniai patikrinimai nevykdomi maisto grandinės pabaigoje, bet kiekviename maisto grandinės etape. Ir kiekvienas etapas gali susilaukti inspektavimo. Kitas klausimas, kuris buvo užduotas, apie arklių e, pervežimus ir kokie veterinariniai vaistai duodami e, arkliams. Taip, žinome, yra teisės aktai, kurie reikalauja, kad arkliams būtų išduodami pasai ir ten nurodoma informacija apie tai, kas jiems e, duodama, kokie medikamentai. Varsybės narės privalo turėti tokią registracijos sistemą ir todėl mes žinome, ar tam tikri medikamentai buvo suleisti arkliams ir yra atitinkamos taisyklės. Dėl tam tikrų veterinarinių medikamentų tam tikras laikas turi praeiti nuo paskutinios vaistų dozės suleidimo skerdykloje. Ir nepraėjus tam laikotarpiai negalima arklienos teikti į maisto grandinę, jeigu uh, nepraėjo tas tinkamas laikas, e, kai buvo suleista vaistų. Kai kurie vaistai iš vis neleidžiami arklienoje, kad jį patektų į maisto grandinę. Toliau dėl kilmės šalies, kilmės šalies ženklinimo. Aiškiai turiu pasakyti, man nekyla problemų pasiūlyti tokį teisės aktą ir aš esu visai atviras šiuo klausimu. Nes kai kas sako, kad aš e, nesu entuziastingai dėl to nusteikęs. Priešingai, mes norime gauti ataskaitą apie poveikio vertimą, kol e, netėjo 21 gruodžio terminas. Šis terminas e, nustatytas jau seniausiai, dar nevykus šiam incidentui. Čia yra senas klausimas, aišku, jis tapo svarbesnis dėl šios krizės, tačiau aš viešai pabrėžiau štai ką. Nesudarykime įspūdžio, kad šis incidentas įvyko dėl to, kad neturėjome teisės aktų dėl e, kilmės šalies, kilmės vietos ženklinimo, kai kalbama apie mėsos produktus. Tai būtų nesažininga. Jeigu norime, nori, norime suteikti progą paprašyti, paspartinti ženklinimo E, teisės aktų svarstymą, gerai, tačiau tai nebus lengva. Yra klausimų dėl vidaus rinkos, dėl sistemos kainos. Taigi nemanykime, kad tai bus lengva padaryti. Tai nereiškia, kad mes nepasieksime rezultatų. Aš jau šiam komitetui esu sakęs, kad vis daugiau valstybių narių, ne visos, bet vis daugiau valstybių narių, kai kurios iš jų netgi keičia savo ankstesnę poziciją ir daugiau, vis daugiau jų pasisako už tokius teisės aktus. Tačiau neturime sukelti įspūdžio, kad būtent tai buvo šio incidento priežastis. Taip nebuvo. Yra klausimų, kuriuos reikia aptarti, įskaitant tam tikras protekcionizmo slaptas formas, nes e, kilmės šalies ženklinimas ne tik pasakys, ar šis maisto produktas pagamintas ES ar ne, Bet būtent kur ES? Ar tai yra jautina iš Maltos ar iš Vokietijos? Taigi, šį klausimą reikia aptarti. Aš esu visai atvirai nusiteikęs šio klausimu ir tiesiog noriu pasakyti, kad lengva nebus, jeigu kas mano, kad tai lengva padaryti. Tai bus sudėtinga padaryti ir todėl mes negalime šios ataskaitos pateikti gegužės ar birželio mėnesį, kaip kas tiejasi, bet jis bus pateiktas kaip galima greičiau. Paskutinis klausimas dėl to, ką sakė Vokietijos vystimos ministras, dėl to, ką reikia daryti su mėsa, kuri e, išimta iš parduotuvių lentynų, tačiau yra saugi e, žmonių vartojimui. Aš nesikišiu šį klausimą, nes tai yra valstybių narių reikalas. Jos pačios turi atsispręsti, jeigu laikomas ES teisės aktų. Tai yra, jeigu parduodate ar išdalinate arklieną, turi būti parašyta, kad tai yra arkliena, o ne kažkas kita. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe jetzt noch eine ganze... Ačiū, mums kilo šiokių tokių problemų. Nemažai kolegų užsiregistravo kalbėti, turime sumažinti jų kalbėjimo laiką iki vienos minutės, tam, kad visi galėtų paklausti, arba tie, kurie yra sąrašo apačioje atsisakytų žodžio, leistume tik tai pusiai klausti. Pirmoji kalbės kolegė Pirilo, tiksliau kolega Pirilo. Dijo que vivir fuera fácil, pero hay formas de vivir que tenemos que hacerlas fáciles. Eh... Mes E, turime užtikrinti, kaip galima geresnį gyvenimą, turime geriausią saugos įtvirtinimo sistemą, bet matome, kad vyksta sukčiavimas, nedidelės apimties, bet sukčiavimas. Ir tai nesusijęs su kilmės vieta, ženklinimo tikėtėmis, bet sukčiavimu. Airija e, nustatę šį sukčiavimo atvejį, bet mums reikia daugiau patikrų kontrolės sankcijų, nes priešingai neatgrasysime žmonių nuo tokio elgesio, sukčiavimo. Turime e, taikyti ekonominės sankcijas, kurios būtų labai stipraus atgrasomojo pobūdžio. Turime labai aiškiai valstybėms narėms pasakyti, kad taupimas nėra tarsi dingstis taiksėti su sukčiavimu. Komisija turi parengti rekomendacijas valstybėms narėms. Ačiū. Labai ačiū. Pirmininkė komisarė. Aišku, kad tai yra neteisėkuros, neteisės aktų problema ir neišspręsime jos su e, dar naujais teisės aktais ar kilmės e, vietą nurodančiomis etiketėmis. Mažinimas biurokratinės naštos ir prašymas daugiau teisės aktų tikrai nėra logiškas sprendimas. Kaip buvo pasakyta, turime dažniau tikrinti, geriau kontroliuoti, komisija turi e, geriau koordinuoti patikrinimus valstybėse narėse, reikia taisyklių sankcijoms, kad sukčiautojai negalėtų pelnytis iš savo veiklos. Suprantu, kad sankcijų sistemo yra tam tikrų spragų. Mums reikia taip pat e, iš anksnio perspėjimo sistemos e, Daug dabar, aišku, daug kas išgyvena e, ekonominės problemas, vartotojai nebežino, kaip elgtis. Jūs sakote, kad tai yra sukčiavimas, ne maisto sauga, bet e, dirbkite toliau. Mes norime sužinoti, iš kur e, pakliuvo, kur pakliuvo arkliena į maisto grandinę. Mes norime, kad komisija koordinuotų rizikos vertinimą, komunikaciją, ne tik valstybės narės turėtų atsakingos būti už tai. Dėkoju komisijos nariu, aš su jumis sutinku. Pirmiausiai tai yra kontrolės, teisės aktų laikymosi, sankcijų dalykai. Sveikinu komisijos iniciatyvą ir sprendimą atlikti patikrinimus, testus. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip padengti papildomus kaštus atsirasančius pirmiausia mažiems gamintojams. Dėl ženklinimo etikečių e, bus pateikta e, poveikio vertimo ataskaita iki metų pabaigos, sakėte. Bet e, ar nebus taip, kad mažiems gamintojams tos etiketės reikalavimai bus pernelik sudėtingi, pernelik detalus? Aš e, Flandijos parlamento e, narys buvau anksčiau, užsėmiau maisto grandinės klausimais ir taip pat e, sezon... Kalbėjome, skiriame daug dėmesio sezoniai gamybai, ką ES galvoja apie tai. Pone Šeldemuzė, ačiū. Pirmininkė, jeigu vartotojai galės negalės pasitikėti vidaus rinką, tai jai kils pavojus. Ir dabar du klausimai. Ar ES mastu nenorėtumėte įvesti tam tikro mm, gėdingo sąrašo, kad visi žinotų, kas sukčiauja ir ar vartotojai gali pasitikėti kitomis etikėčių dalimis, pavyzdžiui, dėl riebalų kiekio ir panašiai. Ar tai tikrinama valstybėse narėse taip pat? Galima, jeigu sukčiauti dėl mėsos, tai galima dėl kitų dalykų taip pat. Pone Maginės, ačiū pirmininkė. Komisarė, penki klausimai, bet aš juos surašysiu komisarui, nenoriu dabar eikvoti laiko. Bet noriu kai ką pasakyti. 2004 metais norėčiau, kad komisijos narys e, sureaguotų į tai. 2006 2006 metų reglamente buvo pasakyta, kad kas, kartą per metus e, bus e, vykdomi planiai patikrinimai e, įvairiose mėsos perdirbimo įmonėse. Anksčiau galima tą buvo daryti bet kada. Ir aš manau, kad komisaras vartojo žodį atsitiktiniai patikrinimai. Tai uh, labai svarbu. Norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Kitas dalykas, aš nežinau, ar bus provokuojantis klausimas, tai ir ne, mano nuomonė, e, ženklinimas yra nesprendimas, bet problema. Bijau, kad bus pateiktas e, net toks neteisingas sprendimas, sprendžiant problemą, bet aš jums atsiųsiu penkis tos svarbiausius klausimus. Pone Vilskok. Ačiū. Komisaras iš pradžių sakė, kad klausimas susijęs ne su arkliena, o su pasitikėjimu. Aš sutinku. Tuo pat metu komisaras, kaip supratau, vengia atsakomybės, sakydamas, kad valstybės narės yra atsakingos. Ar netgi žiniasklaida. Tačiau aš manau, kad ES ir komisaras yra atsakingi už tai, nes būtent to nori vartotojai gyvenant globalioje maisto produktų rinkoje turi būti informuoti, kad žinotume, ką perkame. Turi būti tinkamas kilmės ženklimas e, susi... bet kokiai mėsai, ar tai būtų kapota mėsa, mėsos pjausnys ar malta mėsa, nesvarbu kas. Ir E, turi egzistuoti sankcijos ir užtikrinama kokybė, aišku, gali būti klaidų, tačiau turime tikėtis daugiau pastangų iš komisijos. Ačiū pirmininkė, kalba ponia Pelson. Ačiū komisarė, kad pas mus atvykote. Manau, kad turime pripažinti, kad maistas nėra vien tik tai produktas, o žmonės nėra vien tik biologiniai organizmai. Turime genetinį paveldą, kuris yra svarbus, rūpinantis tuo, ką, kuo maitiniesi, ką duodi vaikams valgyti. Ir šalkinėje visuomenėje įprastas žmogus neturi vilties sužinoti, kas yra pakuotėje, kurią jis nusiperka. Negali nei pauostyti, nei paliesti produkti, produkto, gali pasikliauti tik tai tą informaciją, kuri yra ant pakuotės. Tai ir yra problema. Tai nėra maisto saugos, bet pasitikėjimo problema. Ir jei kalbėsime apie ženklinimą, tai reik, turime būti griežtesni, tikrindami ir kontroliuodami valstybės narėse. Taip, valstybės narėse. Tačiau reikia ir vidaus e, rinkos, tai yra ta valstybinės kontrolės. Merci d'être. Euh, Pone Aukunį, dėkoju. Pirmininkė, aš esu pranešė dėl dabartinio reglamento dėl jautienos e, žymėjimo etiketėmis. Vakar vyko trilogas. Man labai malonu buvo išgirsti, kad visos frakcijos sutarė dėl vieno dalykų, kad problema yra susijusi su kontrole ir sankcijomis. Reikia, kad Europos komisija dirbtų šią linkme. Reikia stiprinti kontrolę administracinės sankcijas. E, tai, kas komisijos kompetencijoje, reikia, kad komisija e, imtųsi pagal tą savo kompetenciją veiksmų ir reikia, kad būtų numatytos e, priemonės tam. Aš sutinku su jumis, mes turime e, neemociškai nesivadovauti dabar emocijomis. Mes turime e, suvokti, kad žmogaus prigimtis, prigimtyje yra sukčiavimas, galbūt visiškai jo neišgyvendinsime, bet reikia e, griežtinti kontrolę ir sankcijas, išklausykite mūsų prašymo. Pone Hibner, e, maisto saugos klausimas, e, pažeidimai principų saugos būtų labai rimtas dalykas. Arkliena tai yra vertinga mėsa, bet dabar kalbame apie nusikaltėlius, kurie pardavinėja savo gaminius, norėdami greitai užsidirbti. Komisija turėtų parengti naujus reglamentus, kurie leistų dar labiau sustiprinti mūsų kontrolės sistemą. Turime iš, pristatyti, pateikti naują nuobaudų sistemą, kuri atgrasytų galimus nusikaltėlius nuo atitinkamos veiklos. Jim Nicholson. Ačiū pirmininkė. Komisaras teisus, mes turime vieną iš geriausių sistemų, bet nusikaltėliai e, dirba tam, kad įveiktų net ir geriausias sistemas. Jūs e, kalbėjote apie arklių pasus. Reikia pasižiūrėti, ar jie tikrai yra veiksmingas dalykas, ar užtikrina kontrolę visų uh, arklių Ar tai padeda kontroliuoti visus arklius? Ir aš noriu pasakyti, kad mes žinome, jog viena problema yra e, maisto grandinės ilgis. Ir ką galime padaryti šioje situacijoje? Noriu jūsų paklausti, ar manote, kad ilgalaikėje perspektyvoje EFSA suvaidins savo vaidmenį ir kas bus daroma su valstybėmis narėmis, nes jų bendradarbiavimas ne visuomet galbūt e, yra labai geras. Glenis Vilmort. Ačiū, pirmininkė. Kilmė šalies teisės aktai atsirado ne iškart, mes jau seniai dėl to dirbėme ir Šviežia mėsa bus ženklinama nuo kitų metų, o komisija ir valstybės narės priešinosi būtent šiam, šiai nuostatai, nors parlamentas reikalavo, kad e, perdirbta mėsa taip pat būtų ženklinama. Galbūt visko neišspręsime ir niekas to nesako. E, tikiuosi, kad valstybės narės suprato savo klaidą ir pakeitė nuomonę, tačiau tiekimo grandinė yra sudėtinga ir jeigu gamintojai turi būti budresni, nes jie turi pateikti informaciją apie kilmės šalį, apie mėsą, kuri perdirbama, galbūt tuo met e, situacija bus kitokia, nes jie turi rimtai žiūrėti savo atsakomybę. Pasitikėjimas sumažėjo, pardavimai e, gatavų maisto produktų sumažėjo. Taigi, gamintojai iš tikrųjų tikrina, reikia užtikrinti, kad jie tikrintų e, mėsos kilmę, Ir kiti darė tai daryti. Todėl turime pasinaudoti tą progą ir pasiekti to, ko nori vartotojai ir šis parlamentas. Žilparnio, ačiū. Pirmininkė komisijos nariai, man šiandien susidaro įspūdis, kad jūs e, bandote užtušuoti vieną iš didžiausių maisto produktų skandalų nuo 20 amžiaus pradžios. Ir Galbūt mes stovime didžiausio masto e, sanitarijos ir veterinarijos skandalo priešaušrėje. Puikiai visi žinome, kad e, gyvūnai yra e, apdarojami antibiotikais, jiems šeriami antibiotikais ir žemės ūkio veikla kuomet e, auginant gyvūnus, e, jie yra šiandien pašarais, kurios yra antibiotikus, su, sukelia įvairių lygų, nervo sistemos lygų, tokių kaip Alzheimerio lyga taip pat. Taigi, reikintis veiksmų komisijos nariai, nes e, valstybės narės tikrai neprisideda prie ES siekių kovojant su tokio masto sanitarijos skandalu. Sofoklius Sofoklius. Aš trumpai telegrafinius stiliumi pakalbėsiu. Žiniasklaidoje skaitėme ir matėme reakcija į šį skandalą galbūt buvo šiek tiek perdėta, tačiau būtina užtikrinti įvairių taikomų priemonių skaidrumą, siekiant atstatyti pasitikėjimą. Taip pat visi sutarėme dėl to, kad galiojantis teisės aktai yra tinkami. Tačiau taip pat reikėtų kalbėti ir apie taikomų sankcijų, finansinių sankcijų proporcingumą ir šias sankcijas bei baudas reikėtų taikyti kuo griežčiau. Tai privaloma imtis aiškių represinių priemonių ir atgrasyti rinkos dalyvius nuo tokio pobūdžio sukčiavimo. Ar svarstėte tinkamas galimybės ir kaip būtų galima pradėti tokias priemonės taikyti? Ospok. Pirmininkė komisijos nariai. Čia reikia kalbėti apie ne apie netinkamą ES teisės aktų prieimimą, tačiau apie valstybių narių, apie šių teisės aktų nesilaikymą valstybėse narėse. Ir aš tikiuosi, kad komisija imsis atitinkamų priemonių, kad pakeistų valstybių narių požiūrį, nes tai, kas vyksta, yra neteisėta. Mes galime žengti vieną nedidelį žingsnelį, kuris būtų naudingas Europos piliečiams, patvirtinkime ankstyvo įspėjimo sistemą, e, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui mytybos grandinėje. Pirmininkas, ačiū, Fransuas Grostet. Dėkuoju. E, viena įmonė atlikdama e, DNR bandymų su DNR e, nustatė šį atvejį. Aš suprantu, kad Europos komisija dabar užsima daugeliu dalykų, bet negali sureaguoti į e, vartotojų pasitikimo krizę, pasitikimo krizę, kai vartotojai nebepasitikimo tikės. E, dabar matome, kad vieni sako, kad tai yra e, prancūziškas produktas, vokiškas produktas, bet nėra viskas aišku. Ir, ir tai labai rimta problema. Žinome, kad Europos komisija e, leidžia naudoti gyvūnės kilmės, gyvūnų kaulų miltus žuvims maitinti. Bet tai taip pat susijęs su vartotojų pasitikėjimo krize. E, miltai, e, atsparumas antibiotikams, kitos problemos e, rodo, kad vidaus rinkoje ne viskas yra gerai. Nu, kad iš jų pasisakymų tapo aišku, kad reikia stiprinti kontrolę, atsekamumą, taikyti tinkamą ženklinimo etiketėmis sistemą, parlamentas galėtų nešti savo indėlį. Turint omenyje, kad gyvename ekonomikos finansų krizės laikotarpiu, biudžeto signavimo mažimo laikotarpiu, visi e, susilaukia pritarimo valstybės narėse dėl pasiūlymų mažinti biurokratijos apimtis, tačiau kontrolieriai yra sudėdamoji biurokratijos aparato dalis. Noriu paklausti, ar komisija turi atitinkamų domenų apie tai, kaip per pastrosius metus valstybė buvo mažinamas ar buvo mažinamas kontrolierių skaičius, tai yra pareigūnų, kurie užtikrina, kad ši atsakamumo sistema veiktų tinkamai. Ar komisija turi atitinkamų duomenų, dar turime pakankamai laiko, kad e, komisijos narys galėtų pateikti savo atsakymus ir suteiksime tokią galimybę. De, nežiūrint to, kad yra taupoma visi tą patirį, skaitant komisija, mes nesumažinome patikrinimų bendro e, skaičiaus valstybėse narėse, taip dirbsime ir toliau. Ir dirbsime ir ties kitais klausimais, bet noriu pasakyti, kad komisija neketina sumažinti audito apimčių nes tai yra susiję pirmiausiai su maisto saugos klausimu. Turiu pasakyti, kad e, mane šiek tiek nustebino tai, ką sakė ponas Parnio, kad tai yra sanitarijos ir maisto saugos klausimas. Jeigu taip būtų, kaip kad yra buvę praeitie, mes būtume iškart ėmėsi veiksmų, nes e, tokiu atveju ekonominė žala yra didesnė negu kad dabar, kai kyla maisto saugos problemų. E, Jungtinė karalystė prarado 1 procentą BVP. Japonija po 13 metų panaikino draudimą e, eksportuoti į šią šalį jautieną iš Europos Sąjungos e, po karvių pasiutlygės. Kitos šalis e, taip pat panašiai. Taigi ekonominės pasiekmes buvo didelis. Dabar uh, aš noriu pasakyti, kad nereikia panikuoti. Aš nesu patenkintas, <clears throat> atsipalaidavęs ir e, nesidžiaugiu savo pasiekimais. Bet mes, tu, ir nesakau, kad nereikia pasimokyti e, iš to, kas atsitiko, bet žiūrėkime į kontekstą. 6600 e, tonų Taip, tai yra labai daug, per daug mėsos buvo pašalinta iš rinkos, bet kita vertus tai nėra, tai yra labai nedidelė visų mėsos produktų dalis, kurie pagaminami Europos Sąjungoje. Taigi patys nepanikuokime Tai nereiškia, kad nereikia mums pasimokyti, kad nereikia naujų priemonių, kad reikia apsimesti, jog nieko neatsitiko. Aš niekad taip nesakiau. Priešingai sakiau, kad neturėtume mėgoti ant laurų ir turėtume įdėkti atitinkamas priemonės, ką komisija ir padarys. Prieštarauju E, kaltinimams, aišku, visą teisę tą mesti kaltinimus, kad komisija, pavyzdžiui, vengia atsakomybės ir kad nieko nedarė. Iš tikrųjų, aš tik tai tris mėnesius e, einu šias pareigas, bet tikrai mūsų reakcija buvo dėlė 8 vasario įspėjimas, 13 e, skubus nukentėjusių šalių susitikimas, paskui nuolatinio komiteto sutikimas vasario 15, stebėsienos plano patvirtinimas kuris kainuos nežinau kiek milijonų eurų, finansuos jo gyvenimą Europos komisija. E, vieną mėnesį jis bus įgyvendinamas, aš siūliau tris mėnesius, bet valstybės narės siūlė vieną mėnesį, dar papildomai numatant galimybę pratesti jo gyvenimą e, dviems mėnesiams ir 50 e, procentų finansavimo skirs komisija ir tos komisijos e, inspekcijos bus atliekamas ne dėl maisto saugos krizės, bet dėl to, kad būtų užkirstas kelias tokiai krizai. Atsirasti, taigi būtų neteisinga kritikuoti komisiją. Jis stebi, kaip vyksta, kaip vyks e, patikrinimai ir iki šiol ir, ir finansuos tų, tuos patikrinimus e, iš dalies Mes norime užtikrinti, kad tai tikrai nebūtų maisto saugos klausimas. Maisto saugos krizė, jeigu ji kiltų, būtų kur kas rimtesnė negu neteisingo ženklinimo krizė. Dėl to aš visiškai prieštarauju tokiai kritikai. E, ki, kiti komitetai. Uh, pavyzdžiui, sako, kodėl tada uh, ieškote fenilbutazono, jeigu tai nėra maisto saugumo klausimas. Aš nesutinku su tokiais kaltinimais. Kitas dalykas, uh, nuobauda turi atitikti nusikaltimą. Aš pateiksiu pasiūlymus uh, komisijos vardu ir, aišku, paskui parlamentas ir taryba turės apsispręsti. Mano nuomonė, geriausias dalykas būtų reikalauti, kad valstybių narių skirtingos teisės sistemos e, priderintų nuobaudą e, prie ekonominės naudos gautos iš nusikalstamos veiklos. Net galbūt galima galvoti apie įkalinimą tam tikrais sudėtingais atvejais. Taigi sąsaja nuobaudos bausmės arba baudos dydžio su nauda. Manau, tai būtų geresnė atgrasomoji priemonė, negu kad dabar yra. Laikausi subsidiarumo principo, gerbiu jį. Tai labai svarbus elementas ES struktūroje. Tačiau, kai kyla krizė, subsidiarumo principas reiškia, Jeigu centras gali įsikišti, kad užtikrintų maisto saugumą, tas ir turi būti padaryta. Mes krizės laikotarpiu turime turėti daugiau galių e, reikalauti iš valstybių narių atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant papildomai prie atsitiktinių patikrinimų, kurie yra numatyti teisės aktuose. Taigi mes negyvename dramblio kaulo bokšte. Mes iš tikrųjų stebime tai, kas yra daroma, padedame valstybėms narėms padėti savo įgyvendinant teisės aktus dėl e, tolesnių priemonių ženklinimo srityje. Aš nežinau, ar komisija priešinosi kilmės šalies nurodymui. Valstybės narės buvo prieš Dabar laukiame poveikio vertinimo šioje srityje ir norime reikalavimus dėl kilmės vietos mėsai. Ir reikia žiūrėti, kad tai nepadidintų MVI administracinės naštos, bet turime galvoti apie Europos vartotojų bendrus interesus taip pat ir jeigu paaiškės, kad tai nepaveiks neigiamai vidaus rinkos, kad nereikštai kur kas desnių sąnaudų ir neatsiras nepaprastai dėlės administracinės naštos, tada aš pasakysiu, kodėl ne. Aš net metu tokios galimybės, noriu akcentuoti, kokios yra problemos, kurias e, minėjo valstybės narės, Europos parlamento nariai, pramonės atstovai ir kiti noriu aiškiai pasakyti, kad e, nuomonė nėra vieninga dėl šio klausimo, tačiau komisija e, darys tai, kas jo nuomonė bus geriausia. Mes taip pasimokysime iš e, šio įvykio. Jeigu gyventume e, dramblio kaulo bokšte, tai elgtumės gal ir kitaip. Bet mes turime taip pat galvoti apie deramą kontekstą tekstą, žengti atitinkamą linkme, kaip sakiau, tai yra rimtas es teisės pažeidimas, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad turime vieną iš geriausių maisto saugos sistemų pasaulyje. Tai nereiškia, kad ta sistema veikia be jokių sutrikimų, bet e, mes turime teisės aktus, kuriems visi pritarėme. Labai ačiū. Žinau, kad komisijos narys e, turi greitų laikų mus palikti. Dėkoju, kad atvykote pas mus dalyvauti šią diskusiją trukusioje pusantros valandos. Diskusijos metu išaiškėjo, kad reikia dar daug ką apsvarstyti ir galbūt net ir dabar vykstančiose darybose dėl tam tikrų teisės aktų turėtume turėtume permastyti savo poziciją, siekdami atstatyti, atgauti prarastą pasitikėjimą, tinkamai sutvarkydami maisto produktų atsekamumą tam, kad vartotojai neprarastų pasitikėjimo visa sistema, nes e, remdamasis tą informaciją, kurią aš gaunu arba kiti kolegos gauna, iš tiesų vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip įvairiose vartotojų organizacijų susirinkimuose ir sustikimuose neigiamai atsiliepiama apie ES maisto produktų politiką. Tai dar kartą e, pasikartodamas noriu Jums padėkoti už tai, kad per trumpą laiką stikote pas mus atvykti, dalyvauti diskusijoje. Labai ačiū, posėdis baigtas.